Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Sitzung. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į pirmąją aplinkos komiteto posėdį pavasaros pertraukos. Tikiuosi visi gerai pailsėjote, dabar esate kopini noro ir šviežios energijos gyvendinti mūsų iki metų pabaigos numatytus darbus pirmą posėdžių savaitę. Mūsų darbas prasideda ketvirtadienį po pietų, dėl to mūsų gretos šiek tiek retesnės, tačiau nepaisant to pradėkime svarstyti darbo tvarkę. Pirmasis darbo tvarkės punktas, jeigu niekas nepageidavo keisti darbo tvarkės, tai ją patvirtiname. Antrasis punktas mano pranešimai. Esame numatę du pokyčius E, Jorgo Hatsimarkaki mūsų komitete keičia Brita Reimers, o John Marija Učes yra pakeičiamas Andrėja Zanoni. Tai yra nauji du kolegos mūsų komitete, sveiki atvykę. Ar jie dalyvauja posėdėje? Ponas Učes dar nespėjo sužinoti, kad turi pas mus dirbti. Kita kartą atvyks. rūpiučio 31 dieną vertinsime šeštąją, tiksliau buvo pateikta komisijos e, šeštojo aplinkosaugos veiksmų programa. Mes e, rengdami su septintai programai, kadangi šeštoji baigė galioti 2012 m. Liepos mėnesį ir parlamentas e, aiškiai pareiškė, kad pageitautų septintosios veiksmų programos aplinkos apsaugos srityje, nors komisija dar šiek tiek dvėjojo ir verta ją renkti. Taigi mes e, įvertiname šeštąjį. Šiandien Pietų Afrikoje, Johannesburgė vyksta susitikimas rengiantis e, klimato konferencijai Durbane. Mm, besiformuojančios ekonomikos šalis jau buvo susitikusios ir jos negali įsivaizduoti, kad nebus pratestas Kyoto protokolo arba jo nuostatų galiojimas, taigi tikisi, kad bus patvirtintas antrasis Kyoto protokolas, taip pat mus pati, pasiekė iš Austrijos 700 tūkstančių parašų peticiją, raginant atsisakyti brandolinės energetikos. Stokholme e, prieš savaitę prasidėjo pasaulio, arba tiksliau vyko pasaulio vandens savaitės renginiai, siekiant e, sumažinti vandens e, išteklių švaistimą. Noriu taip pat priminti Europos Teisingumo teismo sprendimą priimtą šią savaitę dėl bičių medaus ir jo užteršimo genetiškai modifikuotais organizmais. Teisingumo teismas palaikė bitininkus ir pritarė jų reikalavimams atlyginti žalą, jei būtų nustatyta, kad žiedadulkės yra užtestas genetiškai modifikuotas organizmas daugiau negu 0,01 mm, e, procentinės dalies Manau, kad tas teisingumo teismo sprendimas gali turėti pakankamai rimtos įtakos e, genų technikos vystymuisi. Turint omenyje, kad bitės gali nuskristi iki 70 km atstumą, tai e, šio teismo sprendimo poveikis bus dar platesnio masto. Noriu dar paminėti du praktinius seminarus. Sveikatos reikalų darbo grupė organizuoja seminarą spalio 12 dieną. Jo tema bus epilepsijos gydimas. Milijonai žmonių šią lygą serga Europoje. Ir nuo 16.30 iki 18.30 E, lapkričio 300 dieną vyks praktinis seminaras, kurio tema alternatyvus e, gydimas ir alternatyvus vaistai. Alternatyvioji medicina tai yra. Taigi tiek būtų pranešimų apie įvykius e, per vasaros pertrauką. Niekas neprieštarautų, kadangi mūsų darbo tokia pakankamai apkrauta, perkime prie kito darbo tokias punktų. Tai yra parlamento pozicija dėl 2012 metų biudžeto, dėl visų išlaidų kategorijų. Pranešė mūsų yra Jūta Hauk. E, balsuosime dėl e, pakeitimų pasiūlymų. Galėtume iškart balsuoti. Pranešėja nori žodžio, prašau. E, norėčiau dar tik atkreipti dėmesį į tai, kad nebalsuojame ekspromptų. Antradienį vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir mano, balsav... mano rekomendacijos dėl balsavimų, tame susitikime taip pat buvo pagrystos ir paaiškintos. Dėl rezoliucijos projekto noriu tik paminėti. E, e, e kai kurių pakeitimų autoriai negali suprasti, kodėl aš nepriimu jų pakeitimo, tačiau aš noriu pasakyti, kad tikrai dėl kitų metų biudžeto romanų rašyti negalima. Ir e, daugumą atmestų pakeitimų jau tris kartus buvo patvirtinti parlamente anksčiau, e, tvirtinant e, mūsų nuomonę dėl strategijos Europa 2020. Todėl aš net ir tuos pakeitimus, kuriais nieko blogo nesiekiama, e, neįtraukiau jų į mūsų rezoliuciją dėl biudžeto, nes paprasčiausiai jiems ten ne vieta. Dar trumpai norėčiau pridurti, kad e, dėl Korin Lepeš e, pageidavimo, kurioje ir toliau laikosi numatyti EFSA 5 procentų biudžeto signavimų dydžio rezervą, kadangi E, procedūra dėl interesų konflikto EFSOje dar nėra baigta. Noriu pasakyti, kad e, tikrai e, retai esu susidūrusi su, ta, su agentūra, kuri dėtų tiek pastangų, kad siekdama įspręsti interesų konfliktą, kuris buvo nustatytas. Todėl manau, kad mes kompetentingas komitetas ir asmenys, kurie palaiko tiesioginius kontaktus su EFSA, dabar turėtume palaukti audito rūmų išvadų e, dėl keturių agentūrų, kuriuose pasitaikė interesų konfliktų. Jei išvadose būtų parašyta, kad e, EFSOje nustatyti pažeidimai, tai tuomet galėtume dar po to imtis veiksmų, dabar to neturėtume daryti. Paskutinis mano sakinys šiais metais neteikiau rekomendacijų vykdyti priemonės susijusius su bandomaisiais projektais, tą paaiškinau ir pranešėjams. Prieš metus mano biuro darbuotojai, Katė pavyzdžiui, ir aš kartu daug pastangų padėjome, kad E, susipažintume su kolegų teikiamomis idėjomis ir pasiūlymais, juos patikrinti, išsiaiškinti, ar e, tokios idėjos vertos būti įgyvendinamos pandomosiuose projektuose, tai truko labai daug laiko. Galiausiai, kai šie klausimai buvo pateikti komitetui, frakcijos nesilaikė pasiektų susitarimų ir e, mano e, rekomendacijų. Ir e, komitetas per balsavimą nukrypo nuo mano rekomendacijų nuostatų labai dažnai, todėl dabar mes tokių rekomendacijų nerengėme ir paprasčiausiai pasižiūrėjome, ką komisija konkrečiais atvejais rekomenduoja Ir aš siūliau paprasčiausiai frakcijoms susėsti ir pabandyti suderinti savo pozicijas. Ir jeigu jos bus suderintos, galėsime jas e, ginti biudžeto komitete. O visus kitus klausimus aš palieku e, komiteto valiai ir išminčiai, kuri paaiškės per balsavimus, kuriuos dabar pradedame. Pirmasis pakeitimas 6300, kas už prieš susilaiko pritarta, 6301, kas už, prieš susilaikė pritarta. 170101 žodinis pakeitimas, kurį teikia pranešėja, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 6303 korindė paškas už, prieš, susilaikė pritarta atmesta. 6305, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 6302, už, prieš, susilaikę, pritarta. 6306, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 6307, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 6308, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 6309, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 6310, kas už, prieš susilaikė pritarta, 6338 kas už, prieš susilaikė atmesta 6311 kas už, prieš susilaikė pritarta, 6312 kas už, prieš susilaikė pritarta, 6313 kas už, prieš susilaikė pritarta. 6314, kas už, prieš, susilaikė pritarė. 6315, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 6316 ir 6337 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 63.17, kas už, prieš susilaikė pritarta. <clears throat> Parengimiai veiksmai, bandomieji projektai, ten yra 63.33 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, 63.19, kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta 63.20 kas už, prieš susilaikė pritarta 63.21 kas už, prieš susilaikė pritarta 63.22 kas už, prieš susilaikė pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 27 už 20 prieš pritarta. Janoš Odor pakeitimas 63-25, Panajotova pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 63-26, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 63-27 panajotovo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63-28, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63-29, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63-32, kas už prieš susilaikė pritarta, 63-35 kas už, prieš susilaikė atmesta, 63-36 kas už, prieš susilaikė atmesta, 63-40 kas už, prieš susilaikė pritarta. 63-41, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63-39, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63-34, kas už, prieš, susilaiko, pasitikslinkime dėl 63-34 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Aiškiai daugumą pritarta. 63-42 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 63-18 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 63-23 kas už. Prieš susilaiko pritarta pritarta 63.04 kas už, prieš susilaiko pritarta 63.31 kas už, prieš susilaiko tikslinamės Balsuoti baigiame. Pritarta. Šešiasdešimt trys, dvidešimt keturi, Tomas Ulmerio pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 63.30, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Baigime balsuoti dėl biudžeto pakeitimų, dabar perkime prie rezoliucijos projekto. Dėl 2012 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko tikslinamis streikuoja aparatūra. Atmesta. Antrasis pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko vienas už, daug prieš atmesta. Šeštasis pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad taip pat pritarta. Norite pasitikslinti, tikslinamės. Dėl antrosios dalies manau, kad pritarta. Atmesta. Negali būti. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už pirmąją dalį? kas prieš, susilaiko pritarta. Turime žaliųjų žodinį pakeitimą. Balsuokime dėl jo, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Ir dabar antroji dalis šio pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmestą. 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestą. Dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. balsuoti. Baigiame 41 už 5 prieš 3 susilaikė. Sveikiname Jūtą Hauk. Džiaugiamės turėdami mūsų aplinkos saugos komitete garsę biudžeto komiteto atstovę. Sveikiname. Kitas darbo tvarkis punktas Rio plus 20 konferencijoje kitais metais birželio mėnesį prasidedanti. Sutarėme teikti klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, susijusi su rezoliucija, kuriai mes pateikėme 185 pakeitimus ir 15 jų pateikė vystimosi komitetas. Noriu padėkoti visiems bendra pranešėjams, kurie prisidėjo prie šios rezoliucijos rengimo. Pradėkime balsavimą. Trisdešimt devintasis ir šimtasis pakeitimai buvo atsiimti. Taigi pradėkime nuo 26 pakeitimo. Liotarkas už prieš susilaiko pritarta. 27 kas už prieš susilaiko pritarta. 28 kas už prieš susilaiko atmesta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, prieš susilaiko pasitikslinkime dėl 30. -ojo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31, 32, 33 identiškai, kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesta 34, kas už, prieš, susilaiko pritarta 35, kas už, prieš, susilaiko pritarta pritarta. 53 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 36 kas už, prieš susilaiko pritarta. 37 kas už, prieš susilaiko pritarta. 38 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtoji dalis, nes e, trečioji dalis atkrito, taigi kas už ketvirtąją. Kas prieš susilaiko pritarta. 40 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 41, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 42. kas už prieš susilaiko pritarta. 43. kas už prieš susilaiko pritarta. 44. kas už prieš prieš susilaiko. Ne visi kelia rankas, todėl pasitikslinsim elektroniškai. Balsavimo dėl 44 pakeitimo rezultatus. Balsuoti baigiame. Atmestam. 45 kas už, prieš susilaiko pritarta, 46 kas už, prieš susilaiko pritarta, 47 su žodiniu pakeitimu kas už, šau. Euh, que nous nous opposons à l'amendement oral, mais mes siūlome žodinį pakeitimą, kuris atitinka pirminį raštų pateiktą pakeitimą, kuris yra pasiūlytas. Tai reiškia prieštaravimą teikiamam pakeitimui, todėl balsuosime dėl pirminio teksto be šio žodinio pakeitimo pagal mūsų taisyklės, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 48 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 49 kas už, prieš susilaiko pritarta. 97 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 50 pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 51. kas už, prieš susilaiko pritarta, 9. Penktasis atkrinta, 52. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 54 kas už, prieš, susilaiko, pritart. 55 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 56 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 96 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 57 kas už prieš susilaiko pritarta 58 kas už prieš susilaiko atmesta 59 kas už prieš susilaiko pritarta 61 kas už prieš susilaiko pritarta 60 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Šešdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Primta. 63 už, prieš, susilaikę, priimta. 64 ir 65 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 67 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 68. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 69. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 70. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 71. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 71 antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 99 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta. 72 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 74 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 76. Pirmoji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Trečioji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 81. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 82. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 84. Kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 9.11. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 87 kas už? Kas prieš? Susilaikę, primta. 88 kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 89 kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 90 kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Atmestas. 90. Gerai. Tikrinkime tuomet. Nepasitikite rezultatu. Balsuojame dėl 90 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. atmesta. Kaip matote, šis pakeitimas atmestas. 90 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 91 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 92 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 93. Pirmoji dalis už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis 93 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 95. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 97. Už? Prieš? Susilaikę. Priimta. 98. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. 98 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 99. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šimtasis atsiimtas. Šimtas pirmasis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Šimtas antrasis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikę priimta. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 104. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 106. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. Šimtas aštuntasis, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Šimtas devintasis, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Šimtas vienuoliktasis, kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. 110 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 112 kas už. Ar norite, kad patikrintumėme? 111, atsiprašau, 110. Buvo paprašyta patikrinti balsavimo rezultatus dėl 110 pakeitimo, prašau. Balsavimas dabar baigiamas. Primta. 112. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 113. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 114. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 115. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 117. Už? Prieš? Susilaikę, priimta. 108, 119. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 121. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 120. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 122. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 124. Už prieš, susilaikę, priimta. 123. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 125. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimt šeštasis, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 128 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas dvidešimt devintasis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 130 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 131 už prieš susilaikė atmestas. 132 už prieš susilaikė atmestas. 133 už, prieš, susilaikė, priimtas. 134 už, prieš, susilaikė, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, priimta. 136 už, prieš, susilaikė, priimtas. 137 už, prieš, susilaikė, priimtas. 138 už, prieš, susilaikė, atmestas. 139 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 140 beliekas už, prieš, susilaikė, priimta. 141 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 142 už, prieš, susilaikė, atmesta. 143. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 144. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 145. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad buvo atmestas. 146 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 913 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 147 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 148 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9.15 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 152 kas už, prieš, Ar aš kažką praleidau, sako pirmininkas? Atsiprašau, sako pirmininkas, dėl 150 balsuojam. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 151. Už, prieš, susilaikė atmestas. 152. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 153. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas 154, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 155, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 156 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 157 už, prieš, susilaikė, patvirtinta Atmesta. 158 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 159 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 160 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 161 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš. Žaliųjų vardu noriu pasakyti, kad mes esame, mes esame prieš uh, žodį pakeitimą, kadangi jisai sumenkina teksto svarbą. Uh, Mūsų nuomonė vertinimas yra labai svarbus visoms e, technologijoms šiame konkrečiame sektoriuje. Taigi jums nepatinka žodinis pakeitimas. Elizabetos Gardinį balsuojame, balsuojame dėl originalaus teksto 161 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 162 kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 163 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 164 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 166 už, prieš, susilaikė, atmesta. 167 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 168 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 169 už, prieš, susilaikė, atmesta. 170 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 171 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 172, 73, 24, prieš, susilaikė, atmesta, 175 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 176 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 177 už, prieš, susilaikė atmesta. 178 už, prieš, susilaikė atmesta. 179 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 180 už, prieš, susilaikė atmesta. 181 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė atmesta. 183 už, prieš, susilaikė pritarta. 184 už, prieš. Priimtas 185. Už, prieš, atmesta. Konstatuojamosios dalis. Pirmasis pakeitimas. priimtas. 91. Už prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis. Belie už prieš susilaikė, patvirtinta septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimtas, devintasis už, prieš, susilaikė, priimta, vienuoliktasis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta priimta, antroji dalis už prieš susilaikę priimta. Dvyliktasis už prieš susilaikę priimta. Devintrasis už prieš susilaikė priimta. Tryliktasis už prieš susilaikė priimta. Keturioliktasis už prieš prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 ir 93 tokie pat. Pirmoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 94 už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikęs, susilaikė atmesta. Ir 25 galiausiai pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta, trečioji dalis, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Dabar e, galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Labai džiaugiuosi matydamas, kad 47 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė, o aš galvojau, kad bus um, po, penkia, po 50 procentų balsai pasiskirstė. Nors pranešiai ne dėl visų smulkių detalių sutarė, bet pagrindinės pozicijos yra e, tokios, kuriams pritarė visi. Die Abstimmungsprozedur. Baigiame balsavimo procedūrą, dar mūsų laukia du plačios apimties teisės aktų svarstymai. Penktasis darbo atvarkės punktas. E, direktyvos. Tai yra e, elektros e, ir elektroninės įrangos atliekų direktyva. Tie, kurie nenori dalyvauti svarstymę, galbūt galėtų netriukšmaudami savo pokalbius pratesti už salės durų. Ta pati pirmininkas kartoja angliškai. Tas pats pasakytina ir žaliesiams. Karl Heinz Florens, mūsų pranešėjas yra šiuo darbo tvarkės klausimu ir per tą laiką mes e, jau e, prieimėme žaliavų strategiją, tausiau žaliavų naudojimo strategiją. Manau, kad taip pat šis teisės aktas labai gerai dėrės su mano minėtų įstatymų, tačiau nepaisant to, su taryba bus pakankamai sudėtinga susitarti dėl konkrečių teisės aktų nuostatų. Mūsų tvarkaraštis yra pakankamai glaustas, tačiau vis tiek e, steiksime žodį pirmiausiai pranešėjams, po to šešėliams pranešėjams ir kitiems komiteto nariams žodis e, Karl Heinz Florence. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms iš įvairių frakcijų, tačiau taip pat ir savo pranešėjams, kurie labai aktyviai prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Komitete mes laikėmės daugiau ar mažiau vieningos nuomonės su tam tikrais skirtumais, tačiau bendrai koncepcijai pritarėme Vis dėlto žinojame, kad e, vadovų taryba, taip pat ir mano šalies atstovai e, atliko pakankamai keistą vaidmenį. Mano e, šalies stojantis komisijos narys atitinkamai pristatė tarybos posėdžio rezultatus, kuomet jis svarstė su taryba išteklių strategiją. Taryba ir komisija dėl dokumento pateikto nuostatų sutarė Tačiau, kai buvo pradėta svarstyti e, trigubo E darbo tvarkės klausimas, tai e, susitarimo dvasia išgaravo, visi laikėsi skirtingų nuomonių ir tie, tos e, teigiamos iš ankstinės nuostatos, dėl kurių buvo sutariama svarstanti išteklių politiką, neteko prasmės, todėl Parlamentas jau prieš 8 metus pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl elektros elektroninės įrengos atliekų, tuo metu iš mūsų buvo šaipamas, šiandien mes jau esame teisūs. E, aš tą įžanginę pastabą dabar pasakiau, todėl kad mano pastebėjimai susijęs su pakeitimais yra pakankamai trumpi e, žaliavos yra labai svarbios ateities kartoms Ir norėdami kovoti su klimato kaita, mes turime gaminti aukštos kokybės gaminius, tam mes naudojame žaliavas, todėl turime užtikrinti jų antrinį panaudojimą, perdirbimą, mažinti biurokratinę naštą, neturėtume uh, švastytis vien tik tušiai žodžiais, turime imtis ir darbų, to rėmėsi mūsų komitetas, dėl to dabar kyla nesutarimų su taryba. Manau, kad e, mes turėtume išlikti vieningi. E, sugebėjome mesti iššūkį tarybai vienoje ar kitoje e, srityje, pasiūlyti rimtų alternatyvų. Tačiau laukiant naujų diskusijų ir sprendimų taryboje, taip pat ir didžiosios šalis privalo pripažinti, kad ši tema yra pakankamai svarbi ir turbūt suprantate, kokias šalis turiu omenyje. Dar, kar, dar kartą dėkoju kolegoms vakar per koordinuojamai e, pranešėjų susitikimą atkreipėme dėmesį į tai, kad Europos gamintojų asociacijos laikosi skirtingų nuomonių, tačiau jau daugiau nei 20 metų veikia Europos vidaus rinka ir kiekvienas mažasis gamintojas mano federalinėje žemėje Šiaurės e, Reinė Vestfalijoje privalo 27 valstybėse narėse užregistruoti savo gaminamą radio imtuvą arba kokią nors lemputę, jeigu nori juose E, parduoti savo prekę, nors e, šiolakinių technologijų amžiuje galėtume tą padaryti elektroniniu būdu. E, keista, bet taryba, tarybos narys, taip pat ir mano šalis tam prieštarauja, nors ta skirtinga registracija įvairiose šalise kainuoja 60 milijonų eurų per metus, taip pat reikia atitinkamai spręsti perdirbimo antrinio panaudojimo registracijos klausimus. Taigi mes norime, kad e, taikymos rytis liktų atvira. E, ir dėl to mes sutarėme šiame parlamente, tačiau atvira taikymos rytis kelia tiek pat problemų kaip ir uždara taikymos rytis. Kolegos iš žaliųjų frakcijos nori vieną krūvą suplakti 40 tonų sverinti geležinkelio kraną ir tokį e, mažytį elektros prietaisą. E, mes turėtume imtis drąsesnių žingsnių. Mano politinės šeimos džiaugsmui į šią direktyvą buvo įtraukti fotovoltiniai šviesos e, elementų moduliai. Saulės baterijų gamintojų Europoje turime tik tai apie 10 ir jie nesugebėjo mums pateikti, e, parengti ir pateikti įtikinamos koncepcijos, kaip būtų galima e, šios klausimus spręsti ir tvarkyti atliekas ir jų pateiktas pasiūlymas buvo tikrai nevertas dėmesio, po to trys gamintojai netgi atsijėmė savo paraiškas ir jeigu mes tokių pasiūlymų laikytumėmės, tai čia pradėtume kurti komunizmą. Ir e, dabar jau reikia padėti tašką šiame e, procese, jiems buvo suteikta galimybė, o fotovoltiniams elementams, dabar jau reikia parodyti jų vietą. Ir taškas. Kalbant apie valstybių narių bendradarbiavimą, susidūrėme su tokiu anonimiškumu, kad tiesiog plaukai šiaušiasi. Puikiai žinote, kad Švedijoje surinkama 60 kg atliekų, Italijoje, mano mėgstamiausioje šalyje, 4 kg, tačiau komisijoje nėra pajėgumų, kad būtų galima išaiškinti, kas vyksta tose dviejose šalise ir dabar kiekvienas gali elgtis kaip tinkamas, taigi turime tą padėtį ištaisyti, suteikti e, paramą atitinkamą komisijai, taip pat ir daryti jai tam tikrą spaudimą, jei reikia, nors likščioninis betarbiavimas tikrai buvo puikus, ačiū komisijai už tai. Taip pat nesugebėjome rasti būdų, kaip e, tvarkyti E, nuotoliniu būdu įsigytas, e, įsigytų elektroninės įrangos produktų atliekas, kaip užtikrinti atsekamumą. Ir čia taryba šio klausimo taip pat demonstruoja tam tikrą atsilikimą, tačiau tikiuosi, kad sukaupsime reikiamos e, darybų kritinės masės Pabaigai noriu paminėti, kad anksčiau buvome pasirengę teikti tos pasiūlymus, kurie susiję su procesas vykstančiais rinkoje. Tai yra vienas procentas šiuo metu. Mano šaliai tai būtų vaikų žaidimas, mūsų visuomenė pakankamai toli yra pažengusi, mes, daug, mes įsigėme daug e, naujų E, elektroninės įrangos gaminių, tuo tarpu rytų Europos valstybėse ta apyvarta nėra tokia didelė. Prekybos mastai yra mažesni, todėl dabar pasirinkome e, kitokį modelį, siekdami geriau e, išmatuoti elektroninės įrangos atliekų apimtis, tačiau kaip tą konkrečiai reikės padaryti, dar reikės susitarti su uh, komisija, e, pat ir siekiant mažinti e, elektros energijos suvartojimą 85 procentais, tačiau kai kurios šalis jau šiandien, pavyzdžiui, Austrija šios tikslus sugeba pasiekti, taigi turėtume pasirinkti naujoviškesnį požiūrį. Didžiausia elektros įrangos atlikų direktyvos spraga buvo nelegalus elektroninių atliekų eksportas, tūkstančiai konteinerių yra išgabenami iš Europoje šių atliekų nelegaliai. Mes e, reikalaujame čia pasirinkti priešingą požiūrį, nei iki šiol susitarėme su tuo dėl komisijos, reikalaujame atvirkštinio e, įrodymų pateikimo siekdami užtikrinti, kad e, vertingų žaliavų nelegalus eksportas nebūtų laikomas lengvo pobūdžio nusižengimu. Dėl kitų dalykų aš netikiu pakeitimų, tačiau buvo patiktas atitinkamas pakeitimas iš kito komiteto, galbūt galėsiu jam pritarti. Kai kurios pramonės šakos mėgina kaičiuoti pagalius į ratus mūsų siekiams mažinti biurokratinę naštą. Visą laiką taip vyksta, kuomet pramonės įmonės skundžiasi, kad biurokratijos našta per didelė, mes bandome ją sumažinti, iš dešimties grupių paliekama penkias, tada jau gamintojai vėl pakeičia savo nuomonę ir vėl nori dešimties grupių. Dėl manęs tai skutimosi mašinėlės, fenai ar dar kažkas galėtų būti patalpinti ir į kitas grupės, tačiau reikia užtikrinti, kad kiekvieną plaukų džiuvintuvą būtų galima gražinti į e, elektros įrangos parduotuvę, net ir neįsigijant naujo prietaiso. Aš baigdamas e, prekybos mokyklą e, joje išmokau tokio dalyko, kad pardavėjas išvykęs savo parduotuvėje pirkėją, visą laiką dės pastangas, kad e, tas pirkėjas būtinai ką nors nusipirktų. Taigi tikiuosi, kad ir dabar tai bus. Pirmininkas, ačiū Karlhans Florensui. Parduotuvės tikrai turi likti parduotuvėmis, o ne savartynais arba e, žaliavų sandėliais. Ir galbūt galėtume ieškoti ir kitokio būdo, kur e, surinkti elektros įrangos atliekas. Dabar žodis teiksime šešėliams pranešėjams. Prašau nekalbėti ilgiau nei po keturias minutės, kad nevirštume posėdžio laiko. Katlin van Brandt. Ačiū pirmininkė. Kaip ir pranešėjas, aš taipogi šiek tiek pakalbėsiu apie šį klausimą. Esu įsitikinusi, kad mums pavyks pasiekti geresnio rezultato nei pirminė direktyva. Žinau, kad e, nuomonės sutarybas skiriasi, bet tikiuosi, kad e, sutarsime galiausiai ir norėčiau dabar gal daugiau dėmesio skirti konkretesniems dalykams. Manau, kad reikia pirmiausia grįžti prie pirminio pasiūlymo ir pirminio direktyvos tikslo. Uh, kai pirmiausiai buvo pateiktas pasiūlymas, buvo kalbama apie atliekų valdymą, tvarkymą. O dabar atsirado dar viena labai reikšminga priežastis susijusi su ekonominiais dalykais ir išteklių tvarkymu. Per pirmąjį svarstymą mums pavyko pasiekti plataus sutarimo dėl to, kokia turėtų būti direktyvos apreptis. Mes norime įtraukti kuo galima daugiau produktų į direktyvą ir išplėsti tai, jos taikymo sritį. Norime, kad žmonės saugotų daiktus ilgesniam laikotarpiui ir tam turime užsibriežti konkrečius tikslus. Na ir apie tai turime pamastyti, ne vien tik tai apie tai, kas pateikiama rinkoje. Taip pat turime nepamiršti ir vartotojo, kad vartotojai būtų, kuo galima padaryti taip, kad vartotojai būtų paprasta atsikratyti atliekų. Dėl to manome, kad būtų naudinga turėti kažkokius tai specialius sandėlius vietas, kur būtų galima nemokom, nemokamai atsikratyti elektroninių dantų šepetukų ir kitų prietaisų. Ir tai yra labai svarbi pozicija, reikia ją išsaugoti, jeigu norime, kad būtų atsižvelgta į mūsų pirminį tikslą. Taigi turime tos pozicijos laikytis. Dėl taikymos ryties pranešėjas apie tai kalbėjo ir aš norėčiau gal tik asmeniais pamastymais pasidalinti su jumis savo asmeniais ir, ir frakcijos nuomonę. Man atrodo, kad yra tam tikrų klausimų, kuriuos reiktų išsaugoti direktyboje. Nebūtų prasminga sugriauti tą platų konsensusą, kuris buvo pasiektas. Taigi mes turime pasirūpinti, kad produktų perdirbimas būtų kuo galima tvaresnis tų produktų, kuriuos perkame ir naud, kuriais naudojamės. Norėčiau padėkoti pranešėjui, Ir dažnai mes dėkojame pranešėjams tiesiog, na, kaip mandagumo gestas yra, bet šį kartą aš tikrai labai nuoširdžiai jam dėkoju. Jis buvo puikus pranešėjas, atliko, jis yra puikus pranešėjas ir kruopšiai ir energingai dirba ir tikrai laikėsi tų susitarimų, kurių pasiekėme per pirmąjį svarstymą. Mes norime, kad mūsų pozicija būtų kuo galima griežtesnė ir ambicingesnė. Tai labai aiškiai atsispindi ir pranešime. Mes gal šiokių tokių nereikšmingų pakeitimų siūlysime, bet visa esmė puikiai yra atspindėta pranešime ir mes pranešimui pritarėme. Ačiū. Das tandem Florenz van Bremt ist ja schon Legende. Florenzo ir Van Bremt tandemas e, jau yra apipintas legendomis, e, turint omenyje elektroninės rinkos atliekų tvarkymą e, ilgus metus. Panajotau šešėlis pranešėjas, prašau. All, like to... Pirmininkė kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Florensui ir jų komandai už puikų atliktą darbą. Tiesa yra tai, kad per pirmąjį svarstymą labai sėkmingai padirbėjome, sutelkėme plačią daugumą ties svarbiausiais klausimais, kuriuos norime įtvirtinti šią direktyvą. Labai džiaugiuosi matydamas šiandie, tai, kad šiandieną kolega Florencas tvirtai laikosi susitarimo pasiekto per pirmąjį svarstymą ir į savo rekomendacijas įsitraukė daug pradinių parlamento minčių. Labai pritariu požiūrį, požiūrį e, suderintam rinkos požiūriui, kuris atsispindi direktyvoje. Manau, kad e, labai svarbus dalykas yra gamintojo atsakomybė. Mes turime išlaikyti ambicingus surinkimo tikslus, numatyti deramas, e, deramas garantijas ir užkirsti kelią išvežimui atliekų. Ir tai yra klausimai, dėl kurių turime tvirtą poziciją. Siūloma 0,1 gražinimo e, normos ir mes tikimės, kad tai pasieks labai rimtų rezultatų. Mes e, tęsime darybą su taryba ir komisija, kad ir per antrąjį svarstymą pasisektų taip pat gerai susitarti. Dėkuoju dabar Sabina Velts. Ačiū. Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Džiaugiuosi, kad e, parlamento pozicija po pirmo svarstymo nepakito didžiąją dalimi e, ir kad ta pozicija skiriasi nuo tarybos pozicijos svarbiausiais klausimais. Taryba, e, priimdama atitinkamus savo sprendimus, leido suprasti, kad nori pagerinti elektroninių atliekų tvarkymą ir surinkimą, tačiau tuo vadovaujantis negalima suprasti svarbiausių tarybos pareikštų pozicijų. Kai mūsų komitetas ar parlamentas sugebėjo susitarti, nepaisant nuomonių skirtumo dėl pakankamai plataus kompromiso, Aš manyčiau, kad būtų galima dar pagerinti pana Florenco pranešimo nuostatas, ypatingai eksporto srityje, tačiau šiaip jau manau, kad verta joms pritarti, nes e, e, visi ištekliai, kurie yra minimi šioje direktyvoje, yra baigtiniai. Todėl turime e, numatyti atitinkamas surinkimo kvotas iki 2016 metų, kurias būtų galima įgyvendinti. Taip pat turėtume numatyti paskatas toliau vystyti tvarius elektros elektronikos gaminius. Šiuo metu mes taip švaistome išteklius, lyg jie nebūtų baigtiniai ir taryba akivaizdžiai nenori keisti padėties. Iš rinkų visą laiką girdime e, žinių apie brangstančias žaliavas. Siemens neseniai pranešė, kad būtiniai e, prietaisai pabrangs artimiausių metų, nes branksta žaliavos, kai kurie gaminiai per kelis metus pabrango nuo 1000 iki 3000 procentų. Taigi būtų prasmingiau didinti žaliavų antrinio panaudojimo apimtis. Teikimame pranešimo projekte yra siūloma e, sudaryti sąlygas gamintojams visose valstybėse narėse vieną kartą užregistravus savo gaminį pardavinėti jį visose valstybėse, tačiau tai nesijama su atsakomybės klausimu. Aš išvelgiu e, grėsmę, kad tokios įmonės nebus e, patraukiamas e, atsakomybėn, jeigu padarytų kokį nors nusižengimą. Laikausi nuomonės, kad E, gamintojai turėtų turėti atstovų kiekvienoje šalyje, kurio parduoda savo gaminius. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad komitetas, kuris siekia ginti vartotojų interesus, turi pasirūpinti tuo, kad nano e, medžiagoms turi būti būtų priimtas atskiras teisės aktas, Vokietija neseniai buvo uh, paskelbti labai įdomus tyrimo rezultatai būtent šioje srityje. Labai ačiū pirmininkas, ačiū. Suregistravo dar daugiau kalbėtojų, prašau kalbėti nelgiau nei po dvi minutės. Richardas Zėveris, pirmasis, ačiū, dėkoju Kalvans Florensui už puikiai atliktą darbą. Reikia dar kartą pabrėžti, kaip svarbu tausiai naudoti turimus išteklius todėl jų perdirbimas ir surinkimas yra dar svarbesnis, nepaisant to turime viską vertinti tikroviškai ir e, įvardinti silpnasias atliekų surinkimo vietas. Manau, kad e, reikėtų gerinti technologinius procesus, siekiant taip pat užtikrinti geresnį atliekų tvarkymą Ir e, manau, kad pirmiausia reiktų užkirsti kelią nelegaliam vertingų žaliavų išgaunamų iš elektroninių atliekų išgabenimui. Kalbant apie surinkimo tikslus, jie negali būti per daug ambicingi, e, jie, ne, jie niekuomet negali būti per daug ambicingi, mes privalome siekti įtikinti piliečius, kad e, būtina tų tikslų siekti ir komisija bei valstybės narės turėtų pasitelkti geriausią teigiamą patirtį, kreipdama dėmesį į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse atliekų apimtis, e, surinkamo atliekų apimtis yra pakankamai didelės, o kitose yra labai mažos. Jeigu mes šių plataus masto tikslų siekiame, tai e, privalome dėti visas įmanomas pastangas, nu, atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus, kurie, mano manimu, verti svarstymo. E, anksčiau pirmkas minėjo, kad e, elektros įrangos parduotuvės nėra savartinai, tačiau valstybėse, kuriuose veikia funkcionuojančios atliekų surinkimo sistemos, e, tas nulis iki vieno surinkimo schema tikrai nėra E, pakankama ir e, mes neturėtume dar papildomai apsunkinti prekybininkų gyvenimo. Daugelis kolegų minėjo europinį registravimą, kaip kolegė Vilts minėjo, tai yra svarbus dalykas siekiant užtikrinti gamintojų atsakomybė, nes negalime leisti, kad kai kuriuose valstybėse veiktų atitinkamos sistemos ir būtų renkami mokesčiai, o kitose būtų tik tai registruojami, parduodami gaminiai, o ekonomikos subjektai nemokėtų jokių papildomų mokesčių. Todėl Mano manimu, tas 52 punktas, kuriame kalbama, kad sistemos neturėtų derinti veiksmų tarpus ir keistis informacija, nėra pagristas siekdami e, veiksmingos vidaus rinkos turėtume informaciją keistis. Taip pat reiktų priminti ir vartotojų atsakomybę, nes atlikus surinkimas iš namų nėra pateisinamas e, aplinkos politikos požiūriu, nes taip pat ir vartotojai turėtų įnešti savo indėlį e, siekiant užsibrieštų tikslų, o šiaip e, Karlas Florence yra teisus, parlamentas turi parodyti tarybai savo dantis šiuo klausimu. Pirmininkas padėtis iš tiesų atskirose valstybėse narėse yra skirtinga. Vokietijoje e, kiekvienas namų ūkis dabar surinka ne tik e, bendrai atlikas, tačiau taip pat ir vertingas atlikas ir jos yra statisti, statistiškai apskaičiuojamas, jūs turiuomenė e, elektrinius dantų šepetelius, e, akumuliatorių, elementų atlikas ir ta sistema, kur veikia Vokietijoje šiuo metu, yra daug veiksmingesnė, nes centralizuotai surinkančios atlikas daug jų yra prarar, prarandama, o pramonės įmonės šiuo metu dabar jau turi galimybės tas atlikas išrušiuoti ir panaudoti dar kartą. Korin Lepaš dabar kalbės. Euh, euh, Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir padėkoti pranešėjui, kadangi tekstas yra labai gerai parengtas, ambicingas ir buvo integruota daug mūsų bendrų minčių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad, kad gerai, jog yra paminėtas 5 procentų tikslas ir komisijos ir tarybos pasiūlymas dėl finansavimo taip pat yra patvirtintas ir patenkintas pranešėjo. Porą minčių eksporto kontrolės priemonės yra perdėm silpnos ir tai, kad teisinės prievolės nėra numatytos gamintojams. Man atrodo, apie tai reiktų, prie to reiktų sugrįžti. Dėl to nesutarėme su taryba, nes taryba siūlo um, e, savo gamintojų apibriešti ir man atrodo, kad tas klausimas yra labai svarbus, bet bendrai kalbant pranešimas yra labai geras ir mes visi jam pritarėme. Merci beaucoup, Karl uh, Schlüter. Yeah. Karlas Šliteris. Uh, Karlai Hansė, nebijok, taps, uh, kad tapsi <laughs> komunistu, bet uh, su tokiu pranešimu tai jau gali jungtis prie žaliųjų. Mes E, labai džiaugiamės tuo, ką padarėjai. E, vis patenkinti pirmų svarstymų, įrašyta daug dalykų, e, eksportas, 5 procentų perdirbimo reikalavimas ir panašiai, viskas dabar pateikta tolesniam svarstymui. Viskas turi būti lengva vartotojams, bet nepraraskime galimybių numatytų prekybininkams jie taip pat turėtų mm, privalėti kažką pasiimti atgal. Jie sako, kad per nelik brangų, pavyzdžiui, perdirbti. E, iš tikrųjų, turi būti numatyta bent jau ribota atsakomybė mažmenininkams, nes tos parduotuvės mm, gana būna nemažos šiaip jau. Dar vienas dalykas, Karlai Hansai, kurį norėčiau pridurti - nano. Mes patvirtiname labai kuklų pakeitimą dėl nano ir komisija dar laukia e, to, kas bus pasakyta apie mano 2009 metų pranešimą. Jau seniai praėjo terminai, bet e, aš vis tik tai laukiu dar. Uh, nano aspektas yra svarbus ir praeitą kartą mes vienintelį dalyką patvirtiname, būtent, kad komisija turėtų įvertinti pavojų susijusi su nano elementais. Man atrodo, kad mes vėl turėtume gražinti į reglamentą atitinkamas nuostatas. Galiausiai visa mintis dėl uh, pavadinimo atliekos. Aš pavadinčiau uh, tai uh, miestų kalnakasybą, nes egzistuoja tose, toje įrangoje nepaprastai daug vertingų mineralų, tai yra išteklius ir reikėtų vadinti tai netliekomis, o miestų kalnakasybą. Dabar ponas Lansas gali apsispręsti, ar tapti komunistu, ar e, žaliuoju. Pietelį, aš. Uh pritariu tiek Karl Heinz Florenco pasiūlymams, tiek jį palaikiusiems kolegoms, nes e, retųjų metalų srityje iš tikrųjų jau e, juntamas stygius ir jų kaina kyla prieš dvi savaitės. E, lankiausi surinkimo apygardoje ir tikrai surinkimo sistemos ten ištvarkymo dar yra pradinėje stadijoje, tačiau na, ir pats teisės aktas bus priimtas ne rytoj ar poryt. Pavyzdžiui, e, ap e, Šviestuvų gamybos srityje gamintojai taip pat e, rengia technologijas, kaip išgauti retuosius metalus iš šviestuvų, kaip jūs perdirbti, tačiau tam reikalinga surinkimo sistema, kuri turėtų veikti Europos lygmenių, į kuri visus klausimus ir turėtume pakelėti. Dėl mažų prietaisų pritarčiau 53 pakeitimui su kolegas Kilakakiu, mes anksčiau esame panašių pakeitimų teikę. Manau, kad galima būtų darytis dėl kompromisų pavyzdžiui, surinkant uh, tam tikrus mažus prietaisus pasitelkus konteinerių sistemą, kai kuriuose šalise labai neblogai viskas veikia. Tačiau visame suprantama, kad e, energiją taupančių lempučių į konteinerį mesti nederėtų, nes jos suduštų ir kiltų nemažai problemų. Todėl reikėtų nustatyti jų surinkimo parduotuvėse tvarką, kai kurios parduotuvės jau savanoriškai uh, jas surenka, būtų galima jas šiek tiek labiau paskatinti taip elgtis, numatant tam tikrus surinkimo terminus, pavyzdžiui, ar, ar kitas paskatas, pavyzdžiui, e, lempų, lempučių ar šviestuvų srityje e, labai dažnai e, bandoma suplakti į vieną krūvą, pavyzdžiui, kaitrinės lemputės arba šviesos diodų lemputės ir e, manau, kad reikėtų nustatyti tokias taisyklės, e, kuriomis būtų vadovaujantis galima e, atskirti šias dvi grupės Sofijų Konydavas. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Aš kalbu savo vardu ir Fransuas Grostet vardu, kuri negalėjo dalyvauti posėdėje. Mes norėtume pasveikinti poną Florensą, parengusi tokį puikų pranešimą. Antrajam e, svarstymui pateikstas tekstas yra labai ambicingas. Kalbama apie 9 milijonus tonų atliekų, kurios, kurie, kurios yra surinkamos dabar. Mes turėtume didžiuotis, kad siekime daugiau. Uh, ES lygmenių ir turime kalbėti apie priemonės dėl tarptautinio pervežimo elektronikos atliekų. Taip pat reikia galvoti, kad reikia įdėkti deramą e, surinkimo atliekų sistemą. Reikia kreiptis į vartotojus. Mes turėtume būtinai kiekvienas asmeniškai taikyti kažkokią tai uh, politiką, požiūrį į atliekas. Reikėtų ir pedagoginių elementų. Pažiūrėkime į mobiliosius telefonus. Mes e, turbūt kažkurį laiką visi saugome senus telefonus, nes nežinome, kur juos dėti. Ir reikėtų pabrėžti, kaip yra svarbu juos perdirbti. Keletas punktų. Kaip sakė Korinlio Paš, reikia kalbėti apie gamintojų atsakomybę. Reikia taip pat siekti, kad būtų gamintojų registrai suderinti ir, ir reikia vis tik tai galvoti, kad ES bendras apibrėžimas gamintojų būtų gana e, pavojingas. Apie tai kalbėjo mm, Fransuas Grostet. Mes taip pat turime prisiminti, kad e, gali atsitikti taip, kad pradės plėtotis tam tikras atliekų turizmas, kad tai gali sukelti labai neigiamų pasiekmių. Ir pavyzdžiui, gamintojas e, turi žinoti, kuriuose šalyse jis turi finansuoti surinkimą E, nebenaudojimų produktų. Ir dar vienas dalykas e, - fiksuoti įrenginiai. Reikia užsitikrinti teisinį tikslumą e, ir apimti tokius gaminius. Direktyvoje mes turime galvoti apie visas atliekas ir jų perdirbimą. Taip pat reikia užtikrinti skaidrumą Kolega Šliteris kalbėjo apie tai, kad turime galvoti ir apie mažmenininkus, ir apie mikroįmonės, kurios galbūt neturi nei priemonių, nei vietos užtikrinti surinkimą nebenaudojamos įrangos. Mes turime taip pat patikslinti elektroninės įrangos kategorijas. Reikia nepamiršti, kad e, vyksta technologinė plėtra Ir turime į visus tuos dalykus atsižvelgti. Nach all den Lobgesängen tut es mir fast leid, dass ich nichts damit zu tun hatte, Kollege Florenz. Uh, ja, uh. Vieną prašymą turėčiau. Manau, kad uh, mažmeniniai prekybai tai suteiktų papildomų galimybių E, rinkodaros srityje taip pat reikia paminėti, kadangi aš joje esu dirbusi, labai daug įmonės investuoja, kad prisiviliotų klientus, tuo tarpu dabar e, nemažai klientų patys ateitų į parduotuvės e, atnešdami panaudotą elektroninę įrangą. Labai sunku paaiškinti Europos piliečiams e, e, visas sumas ir statistinius vidurkius, taigi paklausiu, kaip būtų galima tą paprasčiau padaryti, ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė atrodo, kad e, likau vienintelis, dar nepareiškė savo nuomonės, todėl ir paprašiau žodžio. Norėčiau prisijungti prie visų tų, kurie gyrė poną Florensą ne vien dėl pranešimo turinio, bet ir dėl to, kaip skubiai jis jį parengė ir bandė siekti pažangos, e, siūlant, teikiant siūlymą dėl direktyvos. Ir mes turime būti šiek tiek atsargesni šioje srityje. Aš dirbau su įvairiais šaltiniais ištekliais, įvairių išteklių tvarkymo srityje. Ir nieks nenori mokėti už atliekas. Todėl manau, kad turime greitai renkti šį pasiūlymą ir jį užbaigti. Ir mane stebina tai, kaip dirba taryba su šiuo pasiūlymu. Mes norime, kad ištekliai būtų naudojami kuo galima efektyviau, tačiau nėra kol kas pateikta jokių konkretesnių pasiūlymų. Turime aiškiai kalbėti apie pavojus, kaštus ir panašius dalykus. Dažniausiai tie patys žmonės pagamina, sukuria tas krūvas atliekų ir labai svarbu taupiai naudoti tas labai vertingas, tos vertingus išteklius, kurie yra švaistomi. Environment. Komisijos atstovam žodis aplinkos generalinio direktorato atstovui Mankūdo, penkias minutės kalbėti, jei įmanoma. Prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Mes visi manome, kad ši direktyva yra labai svarbus žingsnis į priekį, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo Europoje. Tai atsispindi ir intensyviame trijų institucijų darbe, rengiant šį, šią direktyvą. Visos institucijos turi stiprias vidinės pozicijas, bet ir dėl to kol kas tas bendros sutarimas nėra pasiektas per antrąjį svarstymą, visos institucijos turės daryti nuolaidų. Ir laukia nemenkas darbas, nors esu įsitikinusi, kad galime ir pasieksime tą susitarimą ir ES galės ryštingiau siekti tapti efektyvesnė išteklių naudojimo srityje. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį į kelis svarbesnius klausimus pranešimo projekte, kai kuriuos klausimus jau pats Florencas pats Flonesas palėtė. Pirmiausia, pranešėjas siūlo, kad aplinkosaugos komitetas pritartų foto. fotovoltinių plokščių įtraukimą į šią sritį. Po pastarojo balsavimo plenarnėme posėdėje ir iki šio pranešimo pristatymo NB komitete komisija atliek, atliko tų plokščių įtraukimo į direktyvos taikymo sritį poveikio vertinimą ir galiu pasakyti, kad šios studijos rezultatai rodo, kad e, aplinkos, aplinkosauginė nauda būtų reikšminga įtraukus šias plokštas. Pranešimo projekte taip pat yra Akcentuojama, kad reikalinga siekti ambicingų surinkimo tikslų, kuo galima per artimesnį laikotarpį. Šiam, šiam tikslui visapusiškai pritarė komisija ir mes norime aptarti detalės, kaip būtų galima apibrėžti tuos tikslus, tam, kad tuo pat metu būtų galima ambicingai, sąžiningai ir re, realiai juos pasiekti. Taip pat buvo kalbama apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų eksportą. Uh, Turiu pasakyti, kad e, komisijos pasiūlyme tai irgi buvo labai svarbus e, tikslas sumažinti nelegalų atliekų eksportą. Kalba eina apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Tam, kad e, būtų ribojamas toks eksportas. Ir norime atkreipti dėmesį į problematiškiausias sritis. Kaip panaudotų elektros, elektroninės įrangos eksportą būtų įmanoma leisti, bet stabdyti nelegalų atliekų eksportą. Dažniausiai tas tos atliekos yra eksportuojamos su priedanga, kad yra panaudotos elektros ar elektroninės panaudota elektros ar elektronikos įranga. Taigi reikia surasti priimtiną būdą, kaip būtų galima šio tikslo pasiekti. Pranešimo projekte taip pat yra akcentuojama, kad labai svarbus europinis požiūris numatyti prievalės gamintojai tam, kad direktyva nesukurtų papildomų administracinių apribojimų gamintojams dirbantiems elektros elektronikos įrangos srityje. Tai yra tikslas ir požiūris, kuris visiškai yra priimtinas komisijai ir šis klausimas yra ypatingai aktualus, ypatingai kalbant apie nuotolinę priekybą per sienas. Taip pat platintojai irgi jų apibriežti siūloma pranešėjo, komisija šiam pasiūlymui neprieštarauja. Pranešėjas taip pat tvirtina, kad komisija turėtų įgalioti Europos standartizavimo agentūras, numatyti standartus dėl šios direktyvos valdymo. Turė, norėčiau priminti, kad e, pagal LIFE programai gyvenimas projektas e, tokių standartų kūrimui Europos standartizavimo organizacija įtraukta yra į šį projektą. Dar norėčiau priminti, kad diskusijos dėl šios direktyvos vyksta pagal sutartą naujos redakcijos aptarimo procedūrą. Dėl to ne visi direktyvos elementai yra aptariami tie, kurie nėra liečiami pirminime komisijos pasiūlyme. Taip vadinamasis baltasis tekstas, dėl kurio nėra dis diskutuojama. Aplinkosaugos komitetas per pirmąjį svarstymą akcentavo, kad reikia detaliau aptarti finansinės e, teršėjų prievolės. Florenco pranešimo projekte yra kartojama, kad reikia aptarti šios klausimus ir aš norėčiau pabrėžti, kad nors turime susitarti su pranešėjais šios svarbių klausimų, tačiau tas aspektas nebuvo įtrauktas į naują versiją, naują redakciją. Dar vienas dalykas, kurį norėtų akcentuoti komisija, būtent, kad bet koks direktyvos taikymos ryties pakeitimas turi būti siūlomas tik tuo met, kai atliekamas poveikio vertinimas. Visi sutarėme, kad sprendimai turi būti grindžiami moksliniais duomenimis, faktais. Dėl to turime laikytis šio tvirto ir svarbaus pagrindo ir visos direkt diskusijos dėl direktyvos apriepties keitimo turi būti pagrystos e, moksliniais duomenimis poveikio vertinimo rezultatais. Taigi, ponė pirmininkė, laukia nemažas darbas, bet esu įsitikinusi, kad e, pavyks mums pasiekti gero rezultato ir e, komisija tikrai padės visomis išgalėmis, kad procesas būtų kuo galima sklandesnis. Ačiū. Much, the... Dėkuoju, ponė Mangudo, už paaiškinimus, komisijos paaiškinimus. Dabar išklausysime tarybos atstovų Višnevski, atstovaujantis Lenkijai, pirmininkančiai valstybė, jis mums, mums pristatys keletą elementų. Prašau. E, witam e, szanowni. Panie Wiśniewska. E, bardzo serdecznie dziękuję za, za umożliwienie mi. Dziękuję parlamento nariams už e, galimybę išklausyti jūsų nuomonės, taip pat ir už galimybę pristatyti tarybos nuomonę. Noriu pareikšti, kad pirmininkaujantį Lenkiją yra pasirengusi bendradarbiauti per antrąjį svarstymą ir taip pat tikisi atitinkamo bendradarbiavimo iš visų kitų institucijų pusės, taip pat ir iš Europos parlamento komisijos. Norėčiau pabrėžti, kad e, antrasis direktyvos svarstymas e, yra vienas iš Lenkijos pirmininkavimo prioritėtų. Mes e, dėsime visas pastangas, kad pasiektume per antrąjį svarstymą susitarimų nes taryba šį klausimą jau svarsto du metus, todėl pribrendo laikas e, pradėti įgyvendinti šios nuostatas. Veiksmingų žaliavų naudojimo koncepcija ir strategija Europa 2020 taip pat susijusios su šia tema. Tikimės, kad greitų laiku bus paskelbtas kelio gairių planas, kuriame bus pristatytas tausus išteklių naudojimas. Taip pat, bus, taip pat manau, kad ši elektros ir elektroninės įrangos atlikų direktyva labai puikiai dera su minėtų kelio gairių planu ir siekiu veiksmingai ir tausiai naudoti gamtinius išteklius. Noriu pabrėžti, kad Lenkija per savo pirmininkavimą stengiasi, kad e, aplinkos saugos e, sitie galiantis teisės aktai iš tiesų leistų apsaugoti aplinką ir sudarytų sąlygas tvarkyti atliekas tinkamu būdu, užkirtant kelią ir kovojant su neteisėtais veiksmais ir kad e, taisyklės būtų patvirtinamos tokios, kad jose nebeliktų jokių e, spragų ar galimybių jas apeiti. Kalbant apie šią direktyvą, pirmiausiai turiu omenyje nelegalų sandėliavimą šių atliekų ir jų išgabenimą į užsienį, apie ką pakankamai daug buvo šiandien kalbama. Mums taip pat labai svarbu, kad šios rengiamos nuostatos užtikrintų teisinį saugumą ir e, jas pasitelkus būtų galima sumažinti biurokratinę bei administracinę naštą. Norėčiau, naudodamasi progą, priminti vieną svarbiausių direktyvos elementų, kurį taip pat čia aptarėte, būtent e, gamintojo apibrėžimą. Jūs e, siūlote europinių lygmenių apibrėžti gamintojus. Tai kelia rimtų sunkumų siekiant e, gyveninti valstybių narių lygmenių surinkimo tvarkymo sistemą. Šio klausimo pakankamai ilgai diskutavome, tai yra apie galimybę patvirtinti e, tokias e, nuostatas ir taisyklės, e, kurias pasitelkus ir įgyvendina būtų galima susitarti dėl gaminto apibrėžimo Europos lygmenių, tačiau likščiolinė valstybių narių patirtis rodo, kad tai nebūtų tinkamas žingsnis, nes mūsų nuomonė tik valstybėse narėse galiojantis gamintojo apibrėžimas suteikia galimybės imtis veiksmų siekiant E, užkirsti kelią nelegaliems e, neteisėtiems atliekų išgabenimams, nes e, tik tai nacionalinių lygmenių galiojančių apibrėžimų remiantis būtų galima užtikrinti geresnį atsiekamumą ir geresnį aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos nuostatų įgyvendinimą bei tausesnį išteklių naudojimą. Tai yra vienas iš e, svarbiausių aspektų pirmininkaujančiai Lenkijai, manau, taip pat ir visai tarybai. Dar kartą pabrėždama mūsų norą bendradarbiauti ir pasirengimą bendradarbiauti, norėčiau pirmiausia padėkoti ponui pranešėjai, kuris labai per trumpą laiką, tiksliau per labai trumpą laiką, parengė savo pranešimą, nes e, antrajame pusmetyje neturime labai daug laiko ir mums jau reikia kaip įmanoma daugiau tam, kad šie sudėtingi klausimai būtų kaip įmanoma išsameu svarstyti. Labai ačiū. Labai ačiū, poniai Višnievskai. Malonu girdėti. Džiugu, kad Lenkija pirinkančiai valstybei tai yra svarbus prioritetas. Aš žinau, kad pats ministras yra mokslininkas, inžinierius, norintis pasiekti gerų rezultatų savo kadencijos metu. Na ir išklausysime dabar vėl pranešėjo. Aš irgi norėčiau prisidėti prie padėko žodžių. Visi dėkojo, tai ir aš sakau ačiū. Florencai, prašau gesagt. Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Manau, kad negalėsiu savo diskusijos apibendrinti, skirsiu du, tris svarbiausius aspektus. Pradėsiu nuo kolegos Gerbrandžio. Jūs um, atsidūrėte kaip pirštu į akį mes priimdami teisės aktus daug klaidų padarėme, taip pat vykdydami visą atliekų tvarkymo politiką galėtume pažiūrėti, kiek, kokia maža e, atliekų dalis yra perdirbama Europoje ir kiek daug atliekų yra sudeginama paprasčiausiai. Ir ar čia kaltė tenka pramoniai, ar statymų leidėjams. Aš manau, kad e, įstatymų leidėjai čia turėtų peržiūrėti savo priimtus sprendimus. To siekiama taip pat ir e, šiuo teisės aktu, jeigu mes e, sugebėsime užsibriežti pakankamai e, didelius surinkimo tikslus, pramonė bus suinteresuota plėtoti atitinkamas perdirbimo technologijas, nes kol kas nėra jokios rimtos perdirbimo politikos, nes viskas patenka į krosnį. Galbūt e, čia galima laikytis ir šiek tiek skirtingų nuomonių, tačiau bendra pasirinkta kryptis yra teisinga, nes dėja šiuo metu e, per didelė atliekų dalis yra paprasčiausiai e, sudeginama. Jeigu konsultuojame, kad daug teisės aktų priimtų galbūt neteisingai yra įgyvendinami arba neteisingai yra priimti, tai nebūtina viską keisti per vieną naktį, tačiau bent jau reikia suprasti, kad e, elgiamės neteisingai. Taigi turime apeliuoti į valstybę narių sąžinę, kad būtų didinamos atliekų surinkimo apimtis. E, ir tikrai esama e, padėtis kai kuriuose naujose valstybėse narėse netgi geresnė nei senosiuose. Ir todėl manau, kad šie klausimai yra surinkimo susiję nebūtinai su finansiniais pajėgumais, tačiau taip pat ir su motivacija ir e, e, iš Austrijos mes e, girdime žinių, kad tikrai galima realistiškai apskaičiuoti tą perdirbamos elektroninės elektros įrangos atliekų dalies mastą. Ir taip elgtis būtų daug e, sažiningiau neelgiamasi dabar, nes e, nepamirškime, kad naujosios valstybės narės šiuo metu perka daug naujos elektroninės įrangos, tačiau tikrai nesugebės e, tų dabar įsigijimo apimčių vėliau deramai perdirbti. Pone Lepaš, jūs minėjote, kad jums kyla tam tikrų uh, klausimų ir problemų susijusių su teisiniais aspektais. Aš nesu teisininkas ir jeigu galėtumėte man tas spragas konkrečiai įvardinti, būčiau dėkingas. Buvo e, iškelta taip pat nemažai klausimų dėl kurių mūsų nuomonės nesmarkiai skiriasi, jų konkrečiai neminėsiu, tačiau norėčiau paraginti komisiją e, nustatyti rimtus standartus, nes šiuo metu e, tie standartai yra gyvendinami valstybėse narėse taip, kaip jos pačios nori. Komisija eina teisinga linkme, tačiau taryba turėtų išlysti iš savo pačios šešėlio šiuo metu ir e, taip pat ir mano šalis šiuo metu yra nusiteikusi prieš europinės taisyklės, o kalbant apie Europos gamintojo apibrėžimą. Pone pirmininkė, prieš 22 metus aš pradėjau dirbti šiame parlamente, nesvajojau apie tą e, taikos ramsti ir e, didžiulę vidaus rinką Europoje. Mes svarstėme visas įmanomas ekonomikos temas, e, europinės taisyklės, tačiau e, būtent tada, kai reikia perdirbti sulūžusių televizorių, jau e, europinių taisyklių nebelieka. Tai <clears throat> negaliu to įsivaizduoti. Aš tikrai pagėdaučiau, kad e, su tokia padėtimi nesusidurtų. Ja. Labai ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi rugsėjo 12 dieną 18 val. Balsuosime komitete spalio 4 dieną. per atitinkamą posėdį. Labai ačiū. Paskutinis darbuotrukis punktas taip pat e, labai plačios apimties tema. Šiau, kaip matome, ketvirtadienį po pietų 17 valandą e, komitete mūsų gretos tampa dar retesnis. E, kalbėsime apie biocidus, pranešėja Krista Klas ir Jūs, mėla pranešėja, taip pat daug pastangų padėjote rengdama pranešimą šią e, temą, su kuria susidurėme kiekvieną dieną. Taigi, prašau ją pristatyti. Ačiū pirmininkė. E, ekspertai, specialistai, koordinatoriai, patys svarbiausi žmonės yra čia. E, Hansas, Karlas Hansas Florensas yra e, taip pat čia. Taigi mes turime galvoti, kaip apsaugoti aplinką, užtikrinti tvarumą ir spręsti biocidų rinkos klausimą. Norėčiau padėkoti kolegoms sekretoriatui, kurie labai puikiai padirbėjo, net ir per vasaros atostogas. Jau baigėsi laikas antrajam svarstymui, dėl to turime šį klausimą šiandien svarstyti. Aš tikiuosi, kad tie, kurie čia yra, yra įsigilinę į dokumentą. Beveik pusė pakeitimų E, kurie atėjo iš tarybos per pirmąjį svarstymą, tai yra patvirtinti. Taryba atsižvelgia daugelį mūsų pasiūlymų apie tiekėjų principus, vandens pagrindų direktyvą, kitus e, tekstus susijusius su vandeniu. Taip pat e, kalbam apie pakaitalus, leidimus, septyni iš dešimt metų. E, numatyti tam tikri pakaitalų kriterijai, tačiau nėra numatyto rizikos. Atsiprašau, pateiktas rizikos vertinimas, tai yra komitetui labai svarbu, pateikiamas jautrių grupių apibrėžimas kaip tik leidimams dėl produktų yra numatytos tam tikros sąlygos dideli esminiai pokyčiai padaryti. Tokia yra bendra pozicija. Taryba iš tikrųjų daug ką peržiūrėjo palankiai parlamentui numatyti išskirtinumo, panaikinti išskirtinumo kriterijai, produktų grupėms numatomi leidimai. Mes dabar e, turime bendrąją, bendrą poziciją su taryba. 101 pakeitimas yra gana daug antrajam svarstymui, bet bendra pozicija vis tik tai e, dar atspindi daug prieštaravimų, neturėjome daug laiko, reikia e, dabar galvoti, kaip parlamentas dirbs po politinio tarybos pritarimo. Mano Pakeitimai daugiausiai yra techninio pobūdžio. Jais siekiau tekstą padaryti nuoseklesnį, e, užtikrinti geresnį ryšį ir taip pat e, reikia, kad komisija kai ką paaiškintų. Aš pirmiausiai galvojau apie deleguotosius aktus ir įgyvendinimo nuostatas. Labai aiškiai pasakiau, kad parlamentas nori pabrėžti tai, jog taryba pakeitė gana nemažai nuostatų, kurios riboja parlamento e, dok kompetencija 8 straipsnio dalis, pavyzdžiui, leidimų išdavimas 17 straipsnis susijęs su rinkliavomis ir mokesčiais. Deleguotieji aktai numatyti, tai yra gerai parlamentui, biocidai. Uh, išvardyti pirmame priedė, uh, Tai buvo parlamento prašymas per pirmąjį svarstymą, o dabar mes suprantame, kad taryba specialiai išvardino chemikalus, kurie netitinka su paprastintų leidimų kriterijų. Tai yra veikliosios medžiagos, e, numatyta supaprastinta procedūra dėl šio priedo, bet aš manau, kad Visos medžiagos, visoms medžiagoms turi būti e, numatytas m, mm, leidimų išdavimas pagal deleguotųjų aktų procedūrą ir turi būti bendras sąrašas. Per pirmąjį svarstymą susitarėme, kad bus numatyta bendra e, leidimų išdavimo procedūra nuo 2017 metų ir parlamentas norėjo, kad parlamentas galėtų pasižiūrėti. Parlamentas norėjo užsitikrinti tam tikrą priežiūros vaidmenį, o taryba tarsi nori labiau koordinuojančio vaidmens parlamentui. Mes E, žinome, kad tarybos nustatyta produktų grupė, biocidų grupė, bus, jei bus taikoma supaprastinta procedūra. Ir kai kuriems produktams bus netaikoma leidimų uždavimo procedūra. Aš manau, kad tai yra neteisingas požiūris iš taikyti išimti visoms ištisoms produktų grupėms. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad turėsime naujesnių aplinką tausojančių produktų rinkoje. Mano požiūris yra toks, biocidai turi e, labai retai būti įtraukti į šimčių sąrašus o dabar e, numatoma, numatoma taikyti išimtis visoms grupėms produktų. Reikia dviejų etapų požiūrio. Reikia, kad vienas požiūris būtų taikomas e, produktams, kuriems yra išduoti leidimai. Reikia jiems taip pat suteikti bendrijos leidimus ir nuo 17 metų ES leidimai turėtų būti taikomi visiems, visoms produktų grupėms, net ir tiems, kuriems dabar yra numatytos išimtis. Dėl rinkliavų mums reikia labai iškių taisyklių, jų požiūrių, ypač reikia siekti, kad šalis iš karto žinotų, kiek kainuos priežiūra ir leidimų išdavimas produktams. Reikia rinkti metinius mokesčius, reikia užtikrinti, kad darbas būtų atliekamas deramai ir kad gamintojai tarsi subsidijuotų save, tačiau reikia išlaikyti ir konkurencingumą. Mes negalime turbūt nieko daryti dėl vidaus rinkos taisyklių, bet reikia užtikrinti kokybę apskritai. Ir deleguotųjų aktų pagalba mes tai galėsime padaryti, mano nuomonė. Biocidų produktų rinka yra gana nedidelė. E, labai svarbus yra, svarbus ne, nedidel, nedidelių kaštų elementas. Bet reikia taip pat uh, užkirsti kelią galimybė ieškoti pigesnės šalies e, leidimo, iš, iš, leidimų išdavimo požiūrių. Reikia taip pat užtikrinti tvarų tokių produktų naudojimą. Tvarus biocidų naudojimas yra labai svarbus ir vartotojams. Pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės labai daug žino apie biocidų pavojų, apie tai, kaip juos reikia vartoti. Jau galėtume išplėsti tas žinias būtų labai puiku. Dėl naudojimų medžiagų per E, pirmąjį svarstymą mes labai daug diskutavome dėl žymėjimo, dėl pavojaus laipsnio atspindėjimo etiketėse. Pagal bendrąją poziciją bio kartais medžiagos, kurios uh, susiliečia su biocidais taip pat gali tapti pavojingomis. Apie tai buvo daug e, diskutuojama, daug kalbama. Bet mums nepavyko rasti sprendimo šio klausimu. Ir mes turbūt turėtume pasižymėti šį dalyką ir siekti įrašyti atitinkamas nuostatas ir surasti bendrąją poziciją. Turime, susitikome jau su komisija, per pirmąjį svarstymą gana greitai susitarėme dėl būtinų elementų dokumente, o dabar mums reikia patikimo požiūrio reikia pasitelkti bandymus. Tai svarbu, bet taip pat turime labai aiškiai suvokti tai, ką darome. Reikia užtikrinti, kad nebūtų atliekami bandymai su gyvuliais, kai to būtinai nereikia. Dėl nano e, naujų maisto produktų reglamentas buvo priimtas, e, pasiūlytas tas pats apibrėžimas iš šio reglamento, tačiau taryba nepritarė, siekia parengti pateikti apibrėžimą iki metų pabaigos. Ir komisija turbūt e, mums turėtų pasakyti, kada toks apibrėžimas bus pateiktas. Taigi, kolegos tiek. Aš nežinau, kodėl taryba pakeitė straipsnių numeraciją. Dabar apsunkėja mūsų darbas kai pranešėjai žiūri į tai kaip į bendrą paketą, tai dabar reikia viską iš naujo skaityti, kad suprastum, kas norima pasakyti. Bet tikiuosi, kad mums pavyks rasti bendrą poziciją ir per antrąjį svarstymą susitarsime. Dabar laukiu jūsų nuomonės. Ačiū, pane Klas, už pataisų pristatymą antram svarstymui. Mums čia kyla ta pati problema, su kuria susidūrėme ir svarstydami klausimą dėl elektros elektronikos įrangos atliekų tvarkymo, ar mes priimsime sprendimą Europos mastu, ar pasiliksime prie 27 skirų nacionalinių sprendimų. Čia taip pat matome, kad nepasitikima Europos lygmenių ir kiekvienas nori, kiekviena valstybė narė nori patvirtinti savo apibrėžimus. Manau, kad atsižvelgiant į vidaus rinkos perspektyvą turėtume ieškoti europinių sprendimų. Turime du šešėlius pranešėjus, Dan Jorgensen yra pirmasis ir po to steiksime žodį jo kolegai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Klas, mūsų pranešėjai. Aš manau, kad pranešimą jie puikiai parengė. Taipogi manau, kad jie puikiai pristatė savo pranešimą ir pritarė daugeliu jos išsakytų minčių. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad pritarė ir akcentavo, kad reikalinga turėti direktyvą dėl biocidų tvaraus naudojimo. Tai yra esminis atspirties taškas mano politiniai frakcijai. Būtent tvarus naudojimas. Ir džiaugiuosi, kad poniai klas yra priimtinas šis siūlymas, ši formuluotė. Aš manau, kad tai turėtų būti mums visiems e, pagrindinis prioritetas. Taip pat e, norėčiau irgi pasisakyti dėl bandymų su gyvūnais. Būtų svarbu surasti alternatyvas e, tyrimams su gyvūnais, apie ką kalbėjo ir ponia Klas. Taip pat manau, kad e, reiks šioje srityje daug padirbėti ir bus uh, bendrai pasiūlyta nemažai pakeitimų, aš įsivaizduoju, kurie bus mums priimtini. Ir mums priimtinas yra pats principas, kuo rečiau atlikti bandymus su gyvūnais. Taip pat nepritarėme tam, kad parlamento įgaliojimai būtų sumažinti per deleguotusius per įgyvendinimo priemonės mums nėra tai priimtina. Mes manome, kad deleguoti į aktai būtų tinkamesnis variantas. Man susidaro įspūdis, kad taryba siūlo tai, kas mums negali būti primtina. Taip, dėrybos turės įvykti, bet jeigu jos neduos jokių rezultatų, jos nebus naudingos. Taip pat norėčiau dar paminėti keletą aspektų, kuriuos mūsų vertinimu reiktų šiek tiek koreguoti, lyginant su ponios klas nuomonė ir pozicija. Taigi, trumpai pristatysiu tuos klausimus. Pirmiausia, ats... išskirimo e, kriterijai, išimčių kriterijai. E, jų nepakanka. Tai, kas yra siūloma, mums e, nėra pakankama. E, Taip pat mes manome, kad išimtys, išlygos ir su, jais, su jomis susiję kriterijai turėtų būti apibriežti taip, kad išimtis gauti būtų sudėtinga. Na, bet jeigu jau išimtis išlyga yra reikalinga, tuomet ji turi būti susijama, susijama su pak pakaitalais, kurie yra numatomi. Antras dalykas - nacionalinės išlygos. Visiškai pritariu Džiaulaininui. Teksto, tekstu yra siekiama sukurti rinką, teisės aktus, vidaus rinką, unikalią rinką ir teisės aktus, kurie būtų unikalūs. Reikalingas europinis režimas, kai yra priimamas centrinis bendras sprendimas visoms valstybėms. Aišku, dėl to gali kilti sunkumų sveikatos, visuomenės sveikatos aplinkosaugos rytise, nes kai kuriuose valstybėse yra specifinės situacijos. Bet e, jeigu e, turime kiek įmanoma atmesti biocidus ir ieškoti pakaitalų. Mes e, visuomet su tuo kovojome ir ponia Klas buvo pranešėja ir pesticidų pesticidų klausimais. Čia nėra vien tik tai kalbama apie tai, kad reikalingas bendras požiūris. Mes taip pat turime įvertinti ir išskirtinės situacijas, kai tą padaryti nėra įmanoma, dėl nanotehnologijų. Norėčiau užduoti klausimą komisijai dėl nanotehnologijų būtent dėl taikymo srities ir šio teksto priepties, ką apie tai mano komisija. Nes daugelis teigia, kad biocidai yra naudojami per plačiai Nes, pažiūrėjau, naudojami impregnuoti tinkleliams nuo odų. Aišku, tai yra ir visuomenės veikatos klausimas ir, aišku, tokių tinklelių naudojimas yra atneša naudos visuomenės sveikatos rytyje. Taip pat baigtinio produkto apibrieštis. Čia irgi kyla nemažai problemų. Taigi aš norėčiau būtent tuos klausimus e, adresuoti komisijai, ką jie apie tai mano. Ačiū, Dana Jorgensenai, Korin Lepaž dabar. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš labai pritariu kolegijai ir taip pat noriu, kolegai, ką tik kalbėjusiam, taip pat e, labai pritariu pranešėjai. Per pirmą svarstymą nepavyko užsitikrinti pusiausviros ir vis tik tai uh, pozicija buvo labiau nutolusi nuo to, ką turime šiandieną. Mes turime galvoti apie tvarų e, naudojimą, tvarumą aplinkos, aš visiškai pritariu kolegoms, bet kita vertus dėl išimčių kriterijų. Tai kelia klausimų. Mes turėtume kalbėti apie išimčių minimumą. Tarybos uh, apibrieštis yra labai griežta, tačiau ne į viską atsižvelgiama ir mes norime eiti dar toliau. Per pirmą svarstymą patvirtinta pozicija kur kas geriau apibrėžia pavojų, dėl kuri gali sukelti reikalavimų nesilaikimas. Taip pat reikia kalbėti apie pakaitalus. Kitas dalykas veikliosios medžiagos ir pakaitalai. Aš norėčiau, kad parlamentas įtvirtintų pirmojo svarstymo savo poziciją ir e, minėtų neurotoksikologinius arba imunotoksinį poveikį. E, dėl nano elementų Pritariu poniai Klas, e, pritariu jos apibrėžimui, tačiau e, ji sako, kad reikia priimti pas, būsimą komisijos apibrėžimą šiuo klausimu, bet aš nesu tikra, kad reikia visiškai viskam, ką komisija pasiūlys iš anksto pritarti. Dėl to siūlau laikytis rekomendacijos, kuri buvo pateikta. Dėl skaidrumo. E, reikia kalbėti apie poveikį aplinkai. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad e, būtina sudaryti sąrašą atitinkamų medžiagų, kurios gali kelti pavojų. Leidimai, bendrijos leidimai apie tai buvo kalbėta. Aš manau, kad taryba siūlo gerą būdą. Reikia iki 17 metų laipsniškai pereiti prie sąjungos masto leidimų dėl supaprastintų leidimų išdavimo produktams. E, tai, kas siūloma, ne visiškai mums tinka, o dabar e, siūloma dar sudaryti naują priedą ir naują sąrašą atitinkamų medžiagų, bet tai kelia tam tikras problemas. Reikia tiksliai žinoti, kokiu pagrindu yra įtraukiamas medžiagos į sąrašą, kuris yra pateikiamas pirmajame priedė. Jeigu bus tai padaryta, tai e, gali būti, kad atsiras kažkokia antra leidimų tam tikroms medžiagoms išdavimo sistema. Dėkui, pirmininkė. Eh, merci beaucoup, Corinne Lepage. Euh, on a prévu une intervention de la ECHA. Ačiū, Corinne Lepage. Esame numatę cheminių medžiagų agentūros atstovo pasisakymą. Tai yra namų reikalų direktoriaus iš Helsinkio atvyko pas mus, prašau pristatyti savo nuomonę, agentūros nuomonę šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. ECA reguliavimo reikalų direktorius esu ir atlieku parengiamusius darbus dėl biocido direktyvos įgyvendinimo ir direktorius mane įgaliojo atvykti šiandieną ir pristatyti agentūros poziciją. Dėkuoju iš kvietimą. Agentūra vertina kvietimą dalyvauti šiose diskusijose. Mes rengiamės svarbiems įgaliojimams labai rimtai. Esame pasiryžę atlikti darbą kokybiškai ir tikiuosi, kad agentūros techninė ir mokslinė sukaupta patirtis leis bus naudinga jūsų diskusijoms. Vienas esminių dalykų agentūrai, žinoma, yra poveikis ištekliams. Įgyvendinant tą naują užduotį, mūsų ištekliai, problema ta, kad jau yra ir taip labai išeikvoti ir šalia biocidų direktyvos dar yra numatytas griežtas atskirimas biocidų ir kitos veiklos, tarp biocidų ir kitos veiklos finansavimo ir reikalingos sinergijos tarp tų REACH ir e, biocidų direktyvos. Taigi finansavimas turės būti atskirtas. Praktiškai tai reiškia, kad negalime panaudoti subsidijų arba pajamų iš mokesčių biocidų direktyvos įgyvendinimui. Ir aš Tik tai tikiuosi, kad finansavimo poreikiai, agentūros finansavimo poreikiai turės būti iš naujo įvertinti, per peržiūrėtą finansavimo sistemą, kai galiausiai bus starta dėl biudžeto teksto. Ir taip pat norėčiau pažymėti, kad šiame komitete šiandien e, po pietų buvo pasiekti geri balsavimo rezultatai dėl biudžeto. Biocidų reglamentų pakeitimai, reglamentavimo pakeitimai gali turėti didelės įtakos procesams. Ir dėl to mes labai džiaugiamės dėl techninių pakeitimų, kurios pasiūlė pranešėja. Tie pakeitimai leis lengviau praktikoje gyvendinti reglamentą ateityje. Nebuvo užduoti diskusijose konkretūs klausimai mūsų agentūrai, tai aš tik tai gal paliesiu esmingiausius mums klausimus. Pirmiausia, dėl apriepties, dėl bendrijos leidimų. Žinoma, mes sveikiname siūlymą išplėsti agentūros vaidmenį ir atsakomybės ribas tam, kad būtų sukurta sėkminga bendrijos leidimų sistema, reikia atsižvelgti tam tikrus veiksnius. Jų tarpe ir tai, kad teisinio teksto nuostatos turi būti ko galima aiškesnės ir uh, sistema negali būti per dėm sudėtinga. Mūsų vertinimu pasiūlymas e, šia prasme yra neblogas. Antras dalykas. Ištekliai turėti, turės būti numatyti prisimant naujus už, uždavinius ir teikiant naujas paslaugas. Ir Jau minėjau, kad nedideli pakeitimai turi, gali turėti dėlės įtakos ištekliams ir dėl to labai svarbu atnaujinti, pakoreguoti finansinių išteklių vertinimus po to, kai bus pasiektas galtinis susitarimas. Na ir gal pats aktualiausias klausimas susijęs su šiuo bendrijos leidimų sistemos aspektu. Pirmasis sėkmingas dalykas yra tai, kad bandoma išplėsti tą leidimų sistemą. Ir tai yra naujas procesas ES lygmenių, nors patirtis nacionalinių lygmenių dėl produktų leidimų išdavimo rodo, kad na, ES leidimų sistema techninė ir mokslinė prasme yra nelengvas uždavinys. Ir mūsų vertinimu svarbiausia yra tinkamai įveikti gebėjimų kūrimo etapą. Ir, aišku, turime pasitelkti ir ryčių direktyvos įgyvendinimo patirtį, kur irgi buvo panašus etapas, tas laipsnio įvedimo, uždavinių įvedimo etapas. Taigi mums labai svarbu, kad palaipsniui būtų išplėsta bendrijos leidimų sistema ir būtų uh, atitinkamai atsižvelgiama į padidėjusį darbo krūvį. Tas darbo krūvis irgi turi būti įvertinamas konkrečiais skaičiais. Produktų tipai nebūtinai rodo, kiek padidės darbo krūvis. Taip pat pažymime, kad daug diskutuojama yra apie bandymus su gyvūnais. Ir džiaugiamės, kad pagrindiniai principai susiję su tuo, kad nereikalingi bandymai su gyvūnais turėtų būti draudžiami. Tai atitinka šį pasiūlymą ir ryč direktyvos nuostatas. Taigi panašu, kad biocidų reglamento atveju irgi bus įmanoma pasirūpinti, kad e, tinkama adekvati mokslinė informacija būtų gaunama per biocidų produktų saugumo vertinimą, vengiant nereikalingų bandymų su gyvūnais. Mums bandymas išvengti bandymus. Bandymus su gyvūnais yra įprastinis mūsų darbas. Na ir tikimės, kad mūsų patirtis bus e, panaudota, kuriant sinergijas, gyvendinant užduotis ir susijusias su biocidų reglamentu. Taigi, pirmininkė, jeigu na, dar norite informacijos, aš e, galėčiau ją pateikti. Danke, Juka Malm. Ačiū, ponė Juka Malen. Džiaugiuosi, kad e, EK teigiamai vertina e, leidimų biocidams išdavimą Europos lygmenių. Tikrai būtų keista, jeigu kitas cheminės medžiagas mes e, vertintume Europos lygmenių, išduotume joms leidimus, o biocidus registruotume ir išdavinėtume leidimus nacionaliniu lygmeniu. Tvirtinus šį požiūrį, taip pat sustiprėtų ir parlamentos pozicijos, komisija atstovauja čia aplinkos generalinio direktorato atstovas ponas Murphys. Prašau pristatyti jo savo poziciją. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti komisijos vardu. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra prioritetinis klausimas komisijai. Mes turime atnaujinti šios ryties teisės aktus ir kaip galima greičiau tą padaryti. Manome, kad e, įmanoma ir mes viską darysime, kad pavyktų susitarti per antrąjį svarstymą. Matome, kad e, suderinti yra e, skirtingi tekstai, pozicijos per pastarosius mėnesius ir aišku, kad tarybos galutinis tekstas tikrai pagerino komisijos pradinį pasiūlymą e, buvo pasakyta, kad daugiau kaip pusė parlamento pasiūlymų tarybos tekste atsispindi. Taigi, tikrai institucijų nuomonės suartėjo ir reikia pasidžiaugti visų įnašų. Mano kolega iš cheminių medžiagų agentūros jau kalbėjo apie svarbius dalykus. Tekstas e, bando išspręsti daug politinių dalykų, bet taip pat suderinti pozicijas e, parlamento ir tarybos pozicijos, bet yra dar ir daug techninių dalykų, kurie yra išspręsti. E, tekstas yra 250 puslapių, rengimas teksto labai sudėtingas, taigi mes norime, kad jis būtų labai veiksmingas ir jį būtų kaip galima lengviau įgyvendinti, nes jį naudosime per ateinantį dešimtmetį ar penkiolika metų ir pradinis įgyvenimo etapas yra nepaprastai svarbus. Jūs, pirmininkė, tikriausiai žinote, kad e, Rūpiučio vidury komisija patvirtino komunikatą dėl tarybos pozicijos, man atrodo, rūpiučio 11, jis neseniai buvo perduotas tarybai ir parlamentui šis komunikatas ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą esminių dalykų e, tame komunikate. Pirmiausiai, dėl deleguotojų ir įgyventinimo aktų. Komisija atkreipė dėmesį į du konkrečius atvejus, kur jos nuomonė pirmiausiai dėl uh, veikliųjų medžiagų sąrašo mes būtume linkę pasikliauti deleguotųjų aktų procedūra dėl veikliųjų medžiagų, taip pat dėl rinkliavų. E, komisija pradžioje siūlė deleguotosius aktus, dabar numatyta, numatyti įgyvendinimo e, aktai, bet mes sieksime, kad e, liktų deleguoti į aktai numatyti. Kai kurie kiti klausimai nėra tokie svarbus. Mes uh, Įsivaizduojame, kad po visų vertimų, jeigu bus patvirtinti per antrąjį svarstymą, visi šie teisės aktai įsigalios kitų metų viduryje. Įgyvendinimo data 13 metų sausio 1 kolega iš cheminių medžiagų agentūros kalbėjo apie tai, kad labai svarbus dalykai yra tai, kaip bus įgyvendinami dokumentai ir reikia užtikrinti, kad nebūtų naudojamos medžiagos, kol neįsigalios atitinkamas tekstas. Ir reikia taip pat numitėti, e, minėti finansinius dalykus. Cheminių medžiagų agentūrai reikia daugiau laiko pasirenkti gyvendinimui. Ir mes komunikate rekomenduojame atidėti taikymo datą iki 13 metų rugsėjo, tam, kad būtų galima numatyti ES finansavimą cheminių medžiagų agentūrai, kad ji galėtų um, nusamdyti daugiau darbuotojų ir įdėkti tinkamas e, technologijas, informacijos technologijas. Galiausiai pastebėjimas susijęs su komisijos komunikatu, tai yra ištekliai. Komisija e, visuomet dėl pokyčių tekste pabrėžia, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad dokumentas turi būti lengvai veiksmingai gyvendinamas. E, taryba labai pakeitė tekstą, įtraukė daug EP pakeitimų, bet dėl to plečiasi uh, cheminių medžiagų agentūros veiklos mastas. Pavyzdžiui, e, reikia paminėti apie bendrijos leidimą, taip pat e, daug reikės dirbti su komitetais, e, keistis duomenimis, taip pat daug ką padaryti saugumo, konfidencialumo užtikrinimo srityje. Ir mes komunikate pateikėme taip pat peržiūrėto finansinio pareiškimo tekstą. Mes ten išvadiname mūsų nuomonę būtinus e, cheminio medžiagų agentūrai finansinius išteklius. E, reikia kalbėti apie ES subsidiją, kitus elementus. E, Finansinėme pareiškime numatyta, kad reikėtų daugiau lėšų skirti iš anksto kaip ES subsidija. Dar porą pastebėjimų dėl klausimų, kuriuos iškėlė nariai dėl nanomedžiagų. Man atrodo, kad komisija yra jau pareiškusi, jog greit artimiausių metų pateiks šių medžiagų apibrėžimą e, per keletą savaičių turiu galvoje. Šis klausimas komisijos sprendžiamas labai aukšto lygiu. Jūs galėsite pamatyti rekomendaciją ir pasižiūrėsite, ar tai yra priimtina abiejoms institucijoms. E, dėl atitinkamų straipsnių daug kas išreiškė susirūpinimą, ypač iš pramonės atstovų. E, labai daug buvo išreikšta susirūpinę dėl straipsnių, kuriuose kalbama apie tam tikras apdorotas medžiagas. Ir e, prašoma, kad būtų užtikrinta, jog pakankamai gerai bus e, perspėti vartotoją apie biocidų kiekį atitinkamuose produktuose. Kai kas sako, kad komisija nuėjo per toli ir dabar atsirado neproporcinga situacija. Uh, E, pagal kurią kiekvienas e, produktas, pavyzdžiui, laikraščiai, knygos, net ir indai, e, ant jų turės būti etiketės, kurios nurodys, kad galbūt kai kurie produktai prieš atsirendant galutiniam produktui turėjo sąlyti su biocidais. Pavyzdžiui, sofos, kėdės, kiti baldai, galbūt juose taip pat bus tam tikrų medžiagų, kurios turėjo sąlytį su biocidais. E, tokiu atveju iš tikrųjų galbūt reikia etikečių ir atitinkamo ženklinimo, nes tai gali sukelti alergijas, bet yra milijonai produktų, kurie pateks į aprepti, E, biocidų reglamento ir jiems taip pat reikės, juos taip pat reikės žymėti etiketėmis. Mes turime užtikrinti, kad vartotojai gautų reikalingą informaciją, bet kita vertus reikia užtikrinti, kad e, neatsiras milijonai papildomų produktų, kuriuos reikės atitinkamai ženklinti dėl tvaraus naudojimo. Komisija mano, kad biocidų tvarus naudojimas yra labai svarbus dalykas. Mums kelia susirūpinimą kai kas. Jeigu pasižiūrėsime į tai, ką turės padaryti komisija valstybės narės ir cheminių medžiagų agentūra per ateinančius penkerius metus įgyvendinama teisės aktus, reikės e, nustatyti visai naują procedūrą peržiūrai e, medžiagų, taip pat e, kitus, kitas procedūras dėl biocidų Ir mes paskaičiame, kad atsiras maždaug 30 antrinių teisės aktų, dėl kurių mes turime pateikti pasiūlymus. Ir mes jau pradedame dirbti dėl tvarios naudos. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų per ateinančius ketverius ar penkerius metus. Mes tikrai manome, kad šis klausimas yra svarbus, tačiau galvojame, kad atsiras labai daug papildomo darbo įgyvendinant reglamentą ir turime galvoti, ar tikrai tai yra pats didžiausias prioritetas. Galiausiai mums taip pat labai rūpi gyvūnų gerovė. Matėme e, pranešėjos pasiūlytus pakeitimus mūsų nuomonė. Jie atitinka kryptį siekiant užtikrinti pusiausvyrą, apsaugant e, žmonės, aplinką ir taip pat poreikį e, minimaliai, kaip galima mažiau taikyti, atlikti bandymus su gyvūnais. Taigi ačiū pirmininkė, žinau, kad kalbėjau ilgai, bet dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. Labai ačiū, panai Merfi. Ir vėl išklausysime tarybos nuomonę, Bijata Vojčiuk pirmininkauja tarybos darbo grupiai ir išklausysime jos minčių tarybos pozicijos pristatymo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visus e, komiteto narius pasveikinti, pasisveikinti, tiksliau visais dėkoju už kvietimą. Štai, kad įtraukėte šį darbo tvarkės klausimą į savo diskusijas. Norėjau pabrėžti, kad e, mums e, Šis klausimas yra labai svarbus, tai vienas prioritetinių Lenkijos pirmininkavimo klausimų. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai Kristai Klas už e, jos pasirengimą imti šių darbų ir renkti parlamento e, nuomonę dėl atitinkamo tarybos dokumento projekto pirmąjį svarstymą. Prieš du metus parlamentas nuveikė pakankamai didelį darbą šioje srityje ir mūsų laukia dar nemažai darbų. Todėl e, būtina šiems darbams tinkamai pasirengti. Reikia taip pat nepamiršti, kad laiko taip pat turime nepakankamai daug ir tas laiko trūkumas taip pat e, lemia diskusijų greitį, todėl reikia mums susitelkti prie e, svarbiausių pranešimo elementų. Ir norėtume kad e, tai būtų atsižvelgiama. Kalbant apie išsakytas įžvalgas, manau, kad e, šiuo metu dar neturime atitinkamo įgaliojimo, mūsų laukia šias rytie taip pat e, darbai ir pastangos, tačiau galėčiau sureaguoti į kai kurius kai kuriuos aspektus ir elementus, kalbant apie suderinamumą su kitais teisės aktais, kurį minėjo pranešėja ponia Klas, kalbėdama apie tarybos poziciją. Mes jau e, esame pradėję atitinkamą analizę, vertinimą ir ieškome tų sąlyčio taškų. Manau, kad dauguma pataisų vertos dėmesio ir gali būti naudingos e, rengiant galutinį dokumento tekstą. Kalbant apie leidimų išdavimus ES lygmenių, taip pat manome, kad e, tai yra labai svarbus e, dokumento aspektas taryba yra užėmusi pakankamai tolygę poziciją, joje atsižvelgiama į visus aspektus, kuriuos minėjo komisijos atstovai, agentūros direktorius, atsižvelgiama į naują agentūrai numatytą vaidmenį, į galimybės agentūrai įdėkti tuos naujosius e, elementus. Kalbant apie procedūrą, deleguotus e, ir įgyvendinamusius aktus, kuriems e, jūs teikiate be nedidžiausią reikšmę. Noriu pasakyti, kad taryba nesiekė riboti parlamento įgaliojimų. Taryboje priimtas sprendimas e, buvo pagrystas pakankamai išsami vertinimu. Turint omenyje, kad e, kai kurie elementai yra susijęs su įgyvendinimo aspektais Todėl turime išklausyti atskirų valstybių ekspertų nuomonę prieš priimdami galutinius sprendimus. Ir tie ekspertai turi atitinkamus e, duomenis susijusius su direktyvos 98.8 gyvendinimu, kurią keičia šis reglamentas dėl tam tikrų e, straipsnių svarstamų, kurie buvo minėti, manau, kad reikia ieškoti tinkamo sprendimo, praktinio sprendimo, kuris e, leistų mums e, pakankamai tolygiai taikyti šio teisės akto nuostatas, vykdant E, atitinkamų medžiagų ženklinimą, siekiant išlaikyti neutralumą dėl e, nano medžiagų. Komisija viską pasakė, neturiu kuo papildyti komisijos atstovų minčių. Mes nekantrai laukiame tolesnių komisijos pasiūlymų. Šioje srityje dar vieną dalyką pridursiu susijusi su deleguotų ir gyvenamų aktų pasirinkimu. Manau, kad dėl to institucijos turės, turės toliau diskutuoti, kokį e, aktų tipą pasirinkti. E, šeštoje konstruojama dalyje e, buvo siūlomi deleguoti aktai per pirmąjį svarstymą Mes tuo tarpu norėtume palikti galtinį sprendimą teisėkuros institucijoms, tai yra tarybai ir parlamentui. Ir vertinant dokumentaciją susijusiu su e, biocidų e, produktais, e, reiktų palikti didesnius įgaliojimus teisėkuros institucijos. Dėl to, ką ponas Jorgensen minėjo, noriu pasakyti, kad biocidų naudojimas turės būti toliau vertinamas, toliau svarstomas, nes ši padėtis susijusi su biocidais tikrai yra žymiai sudėtingesnė nei e, svarstant reglamentą dėl augalų apsaugos e, medžiagų, nes čia turime reikalų su 22 elementais, 22 medžiagomis ir iki 2020 metų e, yra numatytos atitinkamos analizės ir e, vertinimai ir jų suskirstimas šių medžiagų pagal atitinkamas grupės arba. Taigi turiu pasakyti, kad čia padėtis tikrai nėra visiškai analogiška lyginant su augalų apsaugos e, priemonių reglamentu, taigi reikėtų mums pakankamai rimtai svarstyti ir išsamei šią temą. Kadangi laikas spaudžia, kaip jau minėjau, antrasis svarstymas vyks e, greitų laikų ir turėsime dirbti pakankamai suglaustai, tai yra anksčiau per du metus atliktą darbą, dabar atliksi per kelias savaitės. Ačiū uždėmesi. Ačiū poniai Vojčiuk. Mes dirbame greitai. Traimės svarstymė bus numatytas atitinkamas laiko tvarkaraštis, tai Krista Klas, ar turite dar ką pasakyti? Pirmininkai, galime dar daug ką aptarti, mes kol kas tik tai bendro pobūdžio diskusijas surengėme, esu šiek tiek nusivylusi tuo entuzijazmu, kurį pademonstravo tiek komisija, tiek ECA, tiek taryba. Tikėjusi iš jų šiek tiek daugiau pastangų ir energijos ginant bendruosius e, Europos interesus, nes čia priešingai nei e, augalų apsaugos priemonių atveju mes jau turime e, nacionalinių lygmenių galiojančius teisės aktus ir jeigu dabar įgaliojimus paliksime nacionaliniam lygmeniu ir po to patvirtinsime europiniu lygiu leidimų išdavimą, tai nemanau, kad toks sprendimas būtų prasmingas, turėtume viską pradėti kitaip, nes galiausiai visi turėsime tarpusavėje susitarti ir paprastesnis variantas Europos vidaus rinkai tikrai nebūtų nacionaliniu lygmeniu išduodami leidimai. Dar turėsime svarstyti ir apibrėžimų klausimus, ir kitus dalykus. Ir turime aiškiai suvokti, kad biocidus rytį privalome ar reguliuoti, kadangi biocidai ir e, e, gaminiai esantis rinkoje kuriems gaminti naudojami biocidai, daro tam tikrą poveikį e, vartotojams, ar tai būtų sofa, ar batai, ar dar kažkas. Ir todėl atitinkami gaminiai turėtų būti deramai ženklinami, jeigu jų gamyboje ar gamybos procese yra naudojami ne biocidai, todėl reikia susitarti dėl atsitinkamų apibrėžimų ir kitų susijusių aspektų. Pritariu kolegų nuomonėms, nuo kolegų, kurie mano, kad reikalingas e, reikalingi leidimai europinių lygmenį, tačiau reikia, jie mano taip pat, kad reikia palikti tam tikras išimtis nacionaliniams valstybėms, čia mes toliau atitolame, labiau atitolame nuo europinio kelio, europinės orientacijos, e, man tokie pasiūlymai nebūtų labai priimtini, taigi reikėtų labai aiškiai apibrėžti ir nustatyti išimčių taikymo kriterijus. <clears throat> Reikia paminėti, kad e, atitinkami kriterijai, vadinamai cut-offs, jau yra nustatyti ir e, e, šioms išimtims priskiriamos medžiagos yra atskirai ypatingai stebimos ir yra deramai grupuojamos ir vertinamos, todėl ir biocidų srityje turėtume nustatyti pamatuojamus kriterijus, nes esame labai daug medžiagų, kurios dar nėra apibrėžtos, nėra ištirtos. Todėl uh, turėtume tas išimtis apibrėžti taip, kad po to galėtume už pasirinktus apibrėžimus uh, aiškiai atsakyti, pritariu ECA nuomoniai dėl būtinybės parengti aišku teisės akto tekstą, kuris nebūtų per daug sudėtingas, mes to siekime, tačiau susidaro įspūdis, kuo daugiau žmonių dalyvauja šiame teisės akto rengimo procese, tuo sudėtingesnis tas tekstas po to gaunasi, kas mes nesame e, pasirinkę aiškios išeitinės pozicijos ir e, manau, kad e, dėl reikalo esmės taip pat ne visiškai sugebame susitarti, kalbant apie e, sąnaudas susijusias su e, biocidų naudojimu, leidimu gavimu, registravimu, atitinkamomis su tuo susijusiamis prievolėmis įmonėms Noriu pasakyti, kad biocidų rinka tikrai nėra labai didelė ir jų generuojamos pajamos taip pat nėra tokios didelės, negalima įlyginti su cheminių medžiagų apyvarta, apie augalų apsaugos priemonių apyvarta. Todėl, manau, šias rytį taip pat reiktų pasirinkti tinkamą požiūrį. Mes čia kalbam apie sąrašus e, ir turime omenyje greitą ir nesudėtingą leidimų išdavimą. Ir e, tas e, geresnis leidimų išdavimas turėtų taip pat būti ir pigesnis savo ruoštų. Taigi mūsų laukia dar nemažai e, diskusijų. Parlamentas dažnai dirba taip pat ir raštu. Todėl aš prašyčiau komiteto narių padėjėjų, teikiant tam tikrus pasiūlymus raštu, patikrinti, ar jų jau prieš tai kiti nepateikė, taip mes vieni kitiems palengvintume darbus, kadangi terminai mus e, e, spaudžia ir manau, kad pirmininkas juos greitų laikų pristatys. Aš nekantriai laukiu e, pakeitimų pasiūlymų ir tolesnių diskusijų. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū Kristai Klas pakeitimų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 12-18 valandą, balsuosime taip pat spalio 4 dieną komitete, o mūsų kitas posėdis vyks e, rugsėjo 12 dieną Strasbūre 19 val. 15 min. Šis posėdis baigtas, susitiksime pirmadienį Strasbūre. J'ai euh, rencontré quelqu'un qui a travaillé pour toi.